norėčiau pasveikinti Europos parlamento vardu Vakarų Šiaurės šalių tarybos valdybos e, delegaciją. E, jai vadovauja e, Vakarų Šiaurės šalių tarybos pirmininkė ponia Konradsdotir ir vicepirmininkas Justinusen. Jie taip pat yra atvykę ir yra mūsų lankytojų tribūnoje. Kai kurie parlamento nariai šiandien turėjo galimybę e, susitikti su kolegomis iš Islandijos ir Farerų salų ir aptarė daug įvairių temų, e, tame tarpe žuvininkystės klausimus ir Arktės regiono problemas. Mes džiaugiame šio, šią diskusiją ir dar kartą dėkojame Jums už tai, kad atvykote į Europos parlamentą. Toliau e, pono Eller pranešimas, dalyvavimo programą Horizontas 2020 ir